tai yra vienos minutės pasisakymai. Pradėsime nuo pono Dies Demeiros. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau 85 darbuotojus apsaugoti. E, tai yra Laktėjas Viesolitanas įmonė. Prancūzijos, viena, Prancūzijos bendrovė e, grasina jai ir kalbam apie 50 milijonų eurų. 94 milijonai litrų per metus perdirbama ir matome, kad priešiškas e, uždarimas tos įmonės grėsia, kas Kastilė ir Leone. Ši įmonė veikia seniai, ji užtikrino darbo vietas, leido šiam regionui Kastilė ir Leon plėtotis, o dabar jai iškilo grėsmė. Kodėl? Todėl, kad tie, kas parduoda įmonę, galvoja tik apie savo naudą ir pelną, bet visiškai negalvoja apie darbuotojus. Aš manau, kad Europos komisija turėtų imtis e, priemonių ir užblokuoti tokius perėmimus. Aš prašau, kad darbuotojų teisės būtų apsaugotos šiuo atveju ir visuomenė turi žinoti, e, kas vyksta. Reikia pasiekti, kad nebūtų uždaryta ta įmonė ir kad būtų išsaugotas darbo vietos. Ponas Pikulė. Praeitą savaitę paviešinti dokumentai vėl e, sukėlė diskusijas apie transatlantinės partnerystės susitarimą. E, piliečiai e, išsako savo nuomonę ir mes, kai kartu su žiniasklaida turime mm, padėti žmonėms apsispręsti, bet šį kartą populizmas pasirodė žalingas, nes jisai susilpna mūsų dėrybų, dėrybinę poziciją ir mes E, turime kalbėti ir aiškinti piliečiams, kad svarbiausiams yra užtikrinti vartotojų apsaugą, užtikrinti e, priežios tarnybų bendradarbiavimą. Kroatijai labai svarbu užtikrinti MVI teisės, e, apsaugoti kilmės nuorodas, GMO nuostatas užtikrinti ir taip pat socialinius standartus. Mes e, žinome, kad labai ilgai vyko darybos ir dabar konstruktyviai turime paremti e, susitarimą. Pone Bilbao Barandika. Dėkuoju, pirmininkė. Ispanijos vyriausybė praeitą savaitę e, e, šventė pasaulinę spaudos laisvės dieną ir nurodė uždaryti viešą baskų televizijos kanalą. Ir šis kanalas e, teikia informaciją žmonėms baskų kalba ir dabar jis turi būti uždarytas, bet e, įstatymai leidžia transliuoti kitomis mažumų kalbomis Taigi šis sprendimas yra e, pažeidžiantis teisės. Mes matome, kad technologija užtikrina e, žodžio e, saviraiškos laisvę, užtikrina kultūrinę, lingvistinę įvairovę ir šis kanalas, kuriam pritarė vietos parlamentas, transliavo basų kalbą visame pasaulyje ir mes manome, kad šis sprendimas varžo laisvę saviraiškos ir informacijos. Tis η τουρκική προκλήση. Πόνας Χριστογόνας. Turkijos grasinimai Graikijai peržengia visas ribas. Ir tai yra ne tik Egėjo jūroje, bet ir e, Libijos e, jūroje. Yra pažeidžiama Graikijos oro ir vandens erdvė. Ir dėl to kilo e, nuolatiniai pasikartojantis e, grasinimai, įvyksta ir nelaimingi atsitikimai jūroje bei ore. Ši e, situacija ypač paštrėjo dabar. Graikija dabar turi, yra priversta didelėmis išlaidomis apsaugoti savo nacionalinės sienas ore ir jūroje. Ir tai šalis, kuris smarkiai prasiskolinusi. Jeigu ES norėtų, kad Graikija sumažintų savo karinį biudžetą, tada ES pati turi atlikti aktyvesnį vaidmenį išorės politikoje. Dėkoju, ponas Parker, ponė Parker. Praėjusiais metais aš perspėjau šį parlamentą apie e, tuos pavojus, kurie, e, kurie kyla vaikams migrantų krizėje, kurie išplaunami į. E, e jūros krantus. E, žinome, kad tūkstančiai berniukų ir mergaičių buvo dingę. Šiais metais tų, tas skaičius padvigubėjęs. Interpol, Interpolas pranešė, kad šių metų sausi buvo dingę 10 tūkstančių vaikų, o nesuskaičiuojamas tų vaikų skaičius dingo Švedijoje. Europolas tiesiog nežino, kur tie vaikai yra, ką jie daro, su kuo jie. Angela Merkel ir kiti atvirų durų fanatikai visiems, visam pasauliu paskelbė, kad visi yra laukiami. Ir e, pedof, pedofilai ir e, vaikų priemė šitą kvietimą. Ir e, tokia yra europinė ideologija, o šis parlamentas nedaro nieko. Dėkuoju. Ponas Delikabras. Dėkuoju pirmininkė. ES, ES parlamentas turi siūsti labai svarbų signalą. Mes gyvename labai sunkiais laikais ir dabar turime išlaikyti savo kritikos lygmenį. Tačiau mes negalime būti skeptiškai nusiteikę dėl ES, mes turime užtikrinti daugiau Europos. Europa yra mūsų didžiulis projektas ir e, tai turi būti atskaitos taškas visiems tai turi būti konstruktas, kuriame mes visi gyvename kartu. Antra, katal, aš esu Katalonijos pilietis ir norėčiau kartu su savo o, tautiečiais išsakyti norą užtikrinti, kad Europa būtų e, solidaresnė, teisingesnė ir laisvesnė. Katalonija galėtų vykdyti savo užduotis efektyviau Nutrauktas kalbėtojas, ponė Bild. Ačiū pirmininkė. 160 e, milijonų hektarų e, miškų yra mano šalyje, Prancūzijoje ir trečioje šalyje. Tačiau dėje e, miškininkystės sektorius prarado daugiau kaip šimtą tūkstančių darbo vietų per pastarosius metus. Ir Taip pat darbo vietos prarandamos nuolat ir e, taip yra dėl to, kad Kinija dempinguoja kainas, o mes į Kiniją eksportuojame savo medieną ir ją susigražiname perdirbtą. Ir jeigu mes norime e, būti, mąstyti ekologiškai, remti darbo vietas, mes turime pertvarkyti šį sektorių ir stengtis, kad mediena būtų perdirbama kaip galima arčiau ten, kur ji yra nukertama, užuot reimportavę ją e, baigtų produktų pavydalu. Daugelis šalių, kurios e, eksportuoja į Kiniją, žinoma, e, nori gero savo fabrikams, bet tai yra ultraliberalizmas. Atėjo laikas mums keisti savo darbo metodus. Kalbėtoja nutraukiama ponas Arneo Nopulos. Europos parlamentas nusprendė gegužės 9 dieną pervadinti vietoj kovos su fašizmo diena, ją pavadinti Europos ir monopolijų atgimimo diena. Jūs prilyginote fašizmą komunizmui ir sužlugdėte socialistų ir komunistų pastangas visoje Europoje. Jūs norite pakeisti e, istorijos reikšmę. Jūs sukūrėte tokį klimatą, kuriame atsigauna fašizmas. Jūs negalite ištrinti istorijos. Fašizmas ir nacistinės tendencijos turi būti vadinamos savo vardais. Tai yra diena, kai mes minime pergalę prieš fašizmą ir nacius. Milijonai, šimtai milijonų žmonių žuvo. Ir neužmirškime, kad Raudonoji armija, sovietų armija tą dieną į virš Rekstago iškėlė pergalės vėliavą. Kalbėtojas nutraukiamas, ponė Donk. Ačiū pirmininkė. Šiandien mes švenčiame Europos dieną. Kasmet šią dieną mes e, svarstome, ko pasiekėme ir kaip įveikti ateities iššūkius, bet atrodo, kad šiemet mes susidurėme su daugybė iššūkių, neturime tinkamų sprendimų ir nėra solidarumo. Kiekvienas iš mūsų žinome, kad Europa turi pasikeisti, jų turi pasikeisti dabar, nes kitaip neišgyvens. Mes aptarėme svarbius klausimus, pavyzdžiui, migraciją, ekonomikos klausimus, tačiau neturėtume užmiršti ir kitų projektų, kurie yra įgyvendinami. Ir norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į Europos pinigų sąjungą. E, papildomos e, programos, kurias įgyvendiname, nėra pakankamos. Mes turime suprasti, kad e, norėdami išsaugoti Europos pinigų sąjungą, mes visi, kiekvienoje valstybėje narėje turime įgyvendinti struktūrinės reformas. Jos bus sudėtingos, bet manau, kad jos duos naudos. Ačiū, ponė Verika. Ačiū, pirmininkė. Pastaraisiais mėnesiais Europos komisija teigia, kad e, reikia liberalizuoti vizų režimą Gruzijos piliečiams, kurie keliauja Europos Sąjungą. E, ši, šią rekomendaciją komisija pateikė atidžiai stebėdama Gruzijos padarytą pažangą įgyvendinant reformas. Europos institucijos pripažino Gruzijos padarytą pažangą ir manau, kad Europos vyriausybės, Europos valstybės narės turėtų paremti Europos komisijos pasiūlymą. Rumunija visada buvo ir tebėra e, Gruzijos e, europinių perspektyvų rėmėja. Ypač pasisakome už asociacijos susitarimo įgyvendinimą ir vizų režimo liberalizavimą. Dauguma Europos valstybių atkreipė dėmesį į teigiamus poslinkius Gruzijoje ir šios valstybės e, pasirižimą atitikti kriterijus, kuriuos yra iškėlusios ES institucijos. Aš tikrai suprantu, kokiu lūkesčiu turi Gruzijos piliečiai šiuo klausimu. Ačiū dabar ponas Jošo gospodine predsjedniče dėkoju pirmininke kalnuotos e, nu, teritorijos nutokus regionai kenčia nuo energetinio skurdo viena iš problemų yra e, žemas pastatų energetinis efektyvumas E, vietos gyventojai net gali e, skirti tam daug lėšų, pagerinti e, pastatų būklei, dėl to problemos gilėja. Ir aš raginu Europos komisiją siekti lėšomis paremti energetinį efektyvumą ir numatyti paprastesnės fondų naudojimo sąlygas, taip pat renkti inform, informacijos kampanijas, kad žmonės žinotų geriau apie tai, kaip galima pasinaudoti uh, finansavimu mes tokiu būdu galėtume užtikrinti energetinį efektyvumą tose teritorijose ir pagerinti žmonių gyvenimo standartus. Ačiū, ponė Lopes. Šiandieną minime 71-asias Europos pergalės prieš fašizmą metnės. Žmonės e, kovoja už laisvę prieš fašistinį siaubą. Mano šalis e, buvo e, paukota e, šaltojo karo vardan, vadovaujant Frankui, bet mūsų žmonės e, išlaikė e, fašizmo laikotarpiu e, dvasę savo. Šiandieną matome, kad Ispanija e, bando pakengti žmonių orumui, ji nes, e, valdžia nesirūpina žmonėmis, migrantais. Viskas atiduodama monstrams, e, tarptautinėms korporacijoms, kurios gali elgtis kaip nori. Aš norėčiau e, prisiminti tuos, kurie kovojo su fašizmu. Jų kova yra kur kas gyvesnė dabar, negu kad bet kada anksčiau po karo. Ir e, reikia prisiminti tuos, kurie sugebėjo susidoroti su fašizmu. Ačiū, ponia Moj. Jos nėra. Ponas Liobreton. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. Komisijos narys Pieras Moskovici ką tik e, pareiškė, kad pabėgėliai prisideda prie augimo ir e, viena iš priežasčių, e, dėl ko eurozona išauks dviem maždaug procentais, ekonomika yra susijusi su migrantais. Ir vis tik Realybė vis tik tai yra kur kas kitokia. Daug tyrimų atlikta pasaisiais metais ir mes matome, kokią Prancūziją atneš žalą imigrantai. 2012 metais Jean-Paul Gurevič e, paskaičiavo, kad 17 milijardų eurų e, tai skaičiuos. Kiti e, e, šaltiniai e, nurodo 84 milijardus eurų, nes policijos paėgos, teisingumas, švietimo sistema, būsto aprūpinimo sistema turės patirti daug išlaidų ir viskas yra mums primetama iš Briuselio. Toliau ponas Roland. Claude Roland. 73 milijonai ES piliečių neturi darbo šiuo metu, 76 milijonai e, neturi gerų įgūdžių ir e, tie skaičiai reiškia žmogaus dramas ir mes e, turime e, e, užtikrinti, kad mūsų socialinis modelis nenukentėtų. E, Europos profsąjungų konfederacija e, pasisako už e, pameistrių programas. E, tai yra labai svarbu ir jis, tos programos turi būti gyvendinamos atsižvelgiant į realius rinkos poreikius. Reikia užtikrinti socialinės partnerystės ir tarp darbdavių, tarp ūkdymų švietimo įstaigų. Mes turime E, galvoti apie tokias iniciatyvas kaip ES e, naujų įgūdžių darbo tvarkė. ES reikia politinio projekto, pozityvaus projekto, e, tokio, kuris leistų mums atremti visus dabartinius iššūkius. Blanko Lopes. Labai ačiū, pirmininkė. Aš E, norėčiau paminėti apie krizę, nuo kurios e, kenčia šimtai e, tūkstančių Ispanijos piliečių. Jie buvo iškeldinti savo, iš savo namų, o Ispanijos valdžia pasyviai stebi, kas vyksta. Tie žmonės nukentėjo nuo drakoniškų labai griežtų hipotekos taisyklių. Ir E, dabar, kol e, iškelinta šeima e, laukia, turi labai ilgai iškeltintos šeimos laukti sprendimo, ilgai nagrinėjami skundai ir reikia atkreipti dėmesį į būstų situaciją, o valdžia nieko nedaro. Ponas Salimovičius. Yes, tak, herr talman! Det är mycket sorgliga rapporter. Dėkoju, pirmininkė. Iš rytų Europos stebėtojų gauname liūdnų žinių, e, iš kurių matome, kad yra pažeistos paliaubos. Ir e, fronto linijoje e, smurtas viršijo visas ribas kasdien yra pažeidžiama žmogaus teisės, o mes ES stovime ir žiūrime į visą tai. E, trišalėje grupėje buvo sudaryti susitarimai, kuriais siekiama užtikrinti, jog būtų nutrauktos kovos. Tačiau uh, Mes turime reikalauti daugiau, kad užtikrintume, jog tinkamai būtų paskelbtos paliaubos visur rytų Ukrainoje. Dabar vyksta didžiulė humanitarnė krizė ir mums pranešama, e, jog e, situacija yra bloga. Dėkuoju, ponas Kartai. Jo nėra. Tada ponė Nirjada. Praėjusią savaitę turėjau galimybę E, dalyvauti klausimuose dėl e, bankų Europos parlamente ir išgirdau apie galimybę susijusią su vieša bankininkystė. Ir panašią sistemą mes dėgiame Airijoje. Airijos kontekste būtų labai svarbu užtikrinti bendradarbiavimą su pašto skyriais ir e, privačiomis sąjungomis. Bankai dabar turi labai aukštas palūkanas nustatę. Kaip mes galėtume uh, Kodėl mes palaikome tuos e, bankus, kurie iš mūsų pavokė tiek daug pinigų ir nepadedame paprastiems žmonėms? Mes e, norime, kad e, bankai plėtotųsi, mes norime padėti smulkiam verslui, kooperatyvams ir socialiniai ekonomikai. Turime užtikrinti pokyčius nedelsiant. Dėkoju, ponia von Štork. Praėjusį trečiadienį ECB e, e, pagal savo kompetenciją atsisakė 500 nominalo banknoto. Argumentai buvo tokie, kad e, šitais banknotais naudojasi nusikalstamas pasaulis, finansuojamas terorizmas ir plaunami pinigai. Tačiau ar manote, kad vietoj dviejų E, vietoj 5 200 banknotų jie panaudos 2 500 migralų banknotų. Jūs manote, kad jūs pažabosite e, nusikalstamumą vargu. E, man, dabar ECB ir Mario Draghi įvedė minusinės palūkanas ir tie, kas bankai dabar turi primokėti savo klientams. ECB mano, kad grinųjų pinigų atsisakymas yra žingsnis į priekį, tačiau grinieji pinigai yra laisvė ir e, lais, laisvo, laisvi veiksmai. Ponas Bogovič. V lanskem letu smo v parlamentu dolgo časa usklajevali dokument, v katerem smo dali jasna izhodišča Evropski komisiji, kako se sme pogajati v našem imenu, v imenu evropejcev okoli transatlantskega sporazuma TTIP v zadnjih dneh smo bili zopet priča da izvemo iz medijev o tajnih dokumentih da nam o tem govorijo predstavniki greenpeacea ostali nasprotniki. per pastarąsias dienas mes e, e, gavome informacijos apie slaptus dokumentus kuriuos pateikė Greenpeace ir kitos NVO. Tačiau Europos komisija negalėjo e, sekti šitos informacijos tinkamai. Skaidrumo nebuvimas yra vienas iš tų klausimų, kuris kelia didžiausią grėsmę šiam TTIP susitarimui. Ir aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją ir raginti ją, kad e, šio susitarimo kontekste pasistengtų įgyvendinti uh, viską, kas susiję su maisto sauga, aplinkos sauga ir taip toliau, kad Europos piliečiai nebūtų priklausomi nuo nevyriausybinio organizacijų pateikiamų slaptų dokumentų. Dėkoju, ponia Vot. Prieš 66 metus, gegužės 9-ąją, Šumano deklaracija padėjo pagrindą taikai Europoje, kuri pakilo iš genocido ir karo pelenų. E, tai buvo ES pamatas. Ir mes, e, švesdami Europos dieną, dar kartą liūdime, stebėdami e, masinės, masinį genocidą, ksenofobiją, rasizmą. E, kuris kyla ne tik iš Europos ribų, bet ir Europoje. Europos Sąjunga turėtų veikti e, pagal savo istorinį palikimą ir stengtis užkirsti kelią e, masinėms blogybėms ir genocidui už Europos ribų. Taip pat vyksta visokie antirasistiniai judėjimai. Žmonės mini genocidus Ruandoje, Armenijoje ir Bosnijoje. Mes turime pasimokyti iš praeitie ateities pamokų. Mes turime šitą baisę istoriją pasinaudoti kaip tarp kultūrinio dialogo ir mainų platformą. Niekada daugiau tai nepasikartos. Pone Marijana, Petir. razom te su nasadi voa povra vinove loze u sredinjoj i sjeverozapadnoj hrvatskoj gotovo potpuno uniteni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 kalnos ir visi, visas derlius faktiškai buvo sužlugdytas. Ir 90 e, procentų vaisiaus, vaisių e, derlius žlugo ir E, šis, e, šios šalnos e, padarė didžiulės prezidento neturinčias žalas ir aplinki, aplinkinėse valstybėse. Taip pat Rusijos embargas mums padarė didelę žalą. Tai yra gamtinė katastrofa ir didelis smūgis mums. Ir jeigu mes nepadėsime ūkininkams, jie labai nukentės. Raginame komisiją padėti ūkininkams, kurie nukentėjo nuo šios gamtinės katastrofos. Tai yra vienintelis vienintelis būdas, kaip galėsime apsaugoti Europos vaisių ir daržovių gamybą ir gamintojus bei vartotojus. Pone Anderson. Pirmininkė, e, šiuo metu yra svarbus laikas plėtojant pašto paslaugas ES. Šis sektorius, šiame sektoriuje yra atliekama peržiūra ir mes tikimės e, pasiūlymų iš komisijos dėl siuntinių e, siuntimo paslaugų. Ir, žinoma, mes norime turėti patik, patikimą pašto ir siuntinių tarnybą, bet e, iš tikrųjų dėl to neturi būti privatizuojamas mūsų pašto sektorius. Neužmirškime, koks svarbus yra paštas darbo vietoms ir naujoms technologijoms fizinius produktus, kuriuos mes įsigijame e, internetu, vis tiek reikia atgabenti iki mūsų. Ir e, pašto ir pristatymo paslaugų sektorijoje dirba maždaug pusė milijono žmonių ir turime siekti kokybiškų ir tvarių darbo vietų, o ne e, numatyti pavojingas nesaugias darbo sąlygas iš visų Europos e, parlamento narių daugiau nei 50 palaiko kampaniją, kad žmonės galėtų patys priimti sprendimus dėl svarbiausių sprendimų, kurie turi poveikio jų gyvenimui. Prašau prisidėti, paremti mūsų kampaniją. Pone Šoidrova. E, ponios ir ponai, e, prieš daugiau kaip 60 metų ponas Šumanas paskelbė e, apie ES saugumą. Europa atsigavo po karo traumų. Ir turime daryti viską, kad nepasikartotų tie patys baisumai. Ir ponas Šumanas pasakė, kad mes dabar periname prie naujo valdymo būdo, naujų institucijų. Ir e, Prancūzija ir Vokietija ir kitos šalis, kurios prisijungs, įgyvendinti įgyvendins pirmosius žingsnius, kurdamos ES federaciją, kuri bus skirta taikai išsaugoti. Taigi, 60, prieš 66 metus paaiškėjo, kad e, Europos kelias e, saugumo link nebus e, paprastas ir manau, kad verta visą tai prisiminti. Beje, Čekijoje anksčiau mes svajojome apie laisvę ir ES teigėjai turėjo drąsos to siekti, dabar mes turime turėti tokios pačios drąsos. Doresc să mă refer în declarația mea la problema restituirii proprietăților în România. Am ales acest... Pone Grapini, e, noriu pakalbėti apie turto atkūrimo teisės, e, teisų į turtą e, atkūrimo Rumunijoje. Rumunija neseniai buvo apkaltinta dėl to, kad ji diskriminuoja vengrų mažumą ir reformatų bažnyčią. Noriu pasakyti, kad Rumunija po 90 metų, kaip ir bet kuri kita e, postkomuninė valstybė, pradėjo atkurinėti teisės į prarastą turtą ir dabar dar yra e, 3 milijonai žmonių, kurie yra nuomininkai nacionalizuotose e, kažkada pastatuose, bet mes negalime žaisti e, tų žmonių likimais. Procedūros yra labai e, E, ilgos, kadangi dažnai trūksta dokumentų ir nepa, nėra rimtų įrodymų. Ajute, pavyzdžiui, mažame mieste aš pati e, mačiau, kad buvo gražintas pastatas reformatų bažnyčiai ir dėl to kilo grėsmė šeimos gyvenimui, nes e, ji nebeturėjo e, elektros energijos, kol, kol dar gyveno tame name. Ponas Mamikins. Visa um, Europa Mm, kovojo su nacizmu ir tai yra pats didžiausias e, pasiekimas žmonijoje. Mano e, šalyje e, švenčiama pergalė prieš nacizmą 8 ir 9 gegužės ir E, daug, daugelyje e, valstybių, mano šalyje, net šią, vėl, šią vėlyvą valandą žmonės e, švenčia kovą, pergalę prieš nacizmą. Europos sąjunga yra paremta solidarumu ir brolybė Europa be sienų. Tačiau man atrodo, kad šiandieną mes turime parodyti esantis solidarus ir Tai parodė Latvija, Lietuva ir Estija. Dėkoju, posėdis baigiamas, o